Ponas ir ponai, prašau susėsti. Lapčio 26 dieną nutraukta plenarinė sesija ir jos posėdis vėl yra tęsiamas. Lapčio 26 posėdžio protokolai patvirtinti dokumentai jums išdalinti.